Kolas patvirtinta. Socialdemokratai pateikė prašymą e, paskirti naujus asmenys į komitetus ir delegacijas. E, tie kandidatai vardinti šiandienos e, posėdžio protokole, jei nebus pateikta prie tarštaravimų, tos kandidatūros bus traktuojamos kaip paskirtos.